skirtas strateginiam bendradarbiavimui su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu tarp Jungtinių Arabų Emiratų ir Europolo. Žodis suteikiu pranešėjai keturioms minutėms. Ačiū, pirmininkė pasiūlymo tekstas, kurį svarstome, liečia susitarimą tarp Europolo ir Junktinių Arabų Emiratų, skirtas kovai su finansiniais nusikaltimais ir terorizmu. Tai ypač aktuali užduotis dabar, šiuo metu turime e, su, suvienyti pastangas, bandydami užkardyti nusikaltėlių prieigą prie finansų, nes taip pažydžiamos mūsų piliečių teisės. E, Turime taip pat patraukti atsakomybę ant tuos, kurie padarė nusikaltimus. Susitarimas, kurį šiandien svarstome, jau yra parengtas, jam iš esmės yra duotas pritarimas, mums laukiama parlamento pritarimo ir tai sudarys galimybę bendradarbiauti Europolui ir Jungtinėms Arabo Emiratams. E, tai nusikaltimų prevencijos priemonė, galimybė, tai, tai suteiks galimybę specialistams keisti savo žiniomis ir patirtimi. Tai nėra operatyvinė priemonė, todėl tai neapima privačių asmens duomenų. Europolas taps ekonominių ir finansinių nusikaltimų tyrimų centru Jungtiniai Arabų Emiratai yra šalis, kur dažnai reinvestuojamos pajamos iš nusikaltimų, dažnai pasitaiko e, PVM sukčiavimų, kitokių finansinių nusižengimų. Taip pat ten investuojami nusikalstamų būdų įgyti pinigai. Šis susitarimas leis veiksmingiau tirti nusikaltimus Europos Sąjungoje tarp valstybinių mastų su nusikalstamomis grupuotėmis galime tik tokiu būdu kovoti. Nu, parlamentas nori dalyvauti e, pritarimo e, teikimo procedūroje aš parengiau pranešimą remdamasi tarybos poziciją ir siūlau pritarti šiam susitarimui tarp Europolo ir Junktinio Arabų Emirato, kad pasirisėtume prie kovos su finansiniais nusikaltimais. Pirmininkė, ačiū. Dabar bus pasisakymai pagal procedūrą. Prašau žodžio. Sarašė yra trys e, paprašę žodžio nariai. Ponas Marijas pirmasis. Ačiū pirmininkė kalbame apie kovą su nusikaltimais ir bendradarbiavimą tarp Junktinio Arabų Emiratų ir Europolo. Kai kurios valstybės, yra tokių šalių, kurios palaiko ISIS. The Guardian, Britų dienraštis, paskelbė dokumentą iš Junktinių valstybės departamento, kuriame atskleidžiamos sąsajos tarp džihadistų finansavimo ir Saudo Arabijos. Uh, taip pat ir Junktinių Arabų Emiratų. Reikia nukirpti tą virkštelę, kuris sieja terorizmą ir finansų srautus. Jeigu Junktiniai Arabų Emiratai pasirengia kovoti su terorizmu, šalis turi priimti emigrantus, tūkstančius migrantų, kurie plūsta į Europą, nes kitaip viskas liks tik propaganda bandant uh, užmaskuoti ryšius su, su džihadistais toje šalyje. Ponas, žodžiu, po, žodis ponų jėgas. Jungtiniai Arabų Emiratai yra federalinė valstybė, kurią sudaro septyni Emiratai, kurie e, funkcionuoja gana autonomiškai. Du Emiratai dominuoja šioje federalinėje struktūroje, ten yra didžiausi uh, E, naftos ištekliai, taip pat e, e, ten yra uostai, kur vyksta įvairiausio plauko nelegali nusikalstama veikla, taip pat pinigų plovimas. Šios, veiklo, šios nelegalios veiklos e, pajamos yra reinvestuojamos Junktinėse Arabų Emiratuose. Kalbame apie, šal, apie šalį, šalis, kuriuose e, e neteisėtai uždirbamos lėšos ir, finan, ir panaudojamos terorizmo finansavimui. Pone Tomašič. predstavlja temelj zajedničke borbe protiv terorizma i Ačiū. Tarp institucinis bendradarbiavimas su vidurio rytais ir atimaisiais rytais yra mūsų kovos su uh, nusikalstamumu dalis. Tačiau mums reikia pa, tam tikro pagrindo. Neturime uh, E, apsimesti, kad nepastebime dviprasmiškos, dvi, dvi dvipusės kai kurių arabų e, valstybių veiklos, kurios a, e, a, e, tarsi ir bendradarbiauja su mumis, kita vertus skatina terorizmą ir religinį smurtą. E, Greitai ateis laikas, kuomet dėl geopolitinių priežasčių tokios veidmainystės toleravimo nepakaks, ypač e, kalbant apie tuos partnerius, kurių veikla yra grėsmė mūsų saugumui. E, Junktinė Arabo Emiratai yra puikus to, to, to, puikus tokio atveju pavyzdys regione, tikiuosi, kad šis pas, sustarimas tam pasidarnaus. Pone pirmininkė, komisija atsižvelgs į parlamento prašymą pritarti strateginių strateginio sustarimo su Junktinės Arabo Emiratais sudarimo. Pagal Europolo specialistus šis sustarimas bus pirmasis žingsnis sustiprinant bendradarbiavimą, kad būtų galima kovoti su organizuotu nusikalstamumu, ypač su finansiniais ir ekonominiais nusikaltimais. Dabartinėmis aplinkybėmis ir atsižvelgiant į dabartinį geopolitinį nestabilumą toje geografinėje zonoje, tikimasi, kad šios sutarimo sudarimas duos operatyvinės naudos ES, dedant pastangas ir kovojant su rimtais ir organizuotais nusikaltimais. Tačiau komisija norėtų pakomentuoti ketvirtąjį parlamento rezoliucijos punktą. Darybų dėl Europolo reglamento kontekste Buvo sutarta, kad komisija įvertins nuostatas įtrauktas į bendradarbiavimo susitarimą tarp Europolo ir trečių šalių, kai kalbama apie asmeninių duomenų apsikeitimą. Strategija e, dėl šio bendradarbiavimo tarp Europolo ir Junktinio Arabų ir Emirato e, ir nėra susijusi su asmeninių duomenų apsikeitimu, todėl komisija mano, kad e, rezoliucijos ketvirtame punkte numatytas vertinimas nebūtų tinkamas. Ačiū. Diskusija baigta. Balsuojama bus rytoj.